Η κυρία Πρόεδρος. Pone pirmininkė. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Ponios ir ponai, pradedame posėdį. Protokolas visiems išplatintas. Ar kas turėtų komentarų dėl protokolo? Ne. Tokiu atveju Protokolas patvirtinamas. Dėl darbo tvarkos Ribeiro Castro. Merci, madame la présidente. Je... Pone pirmininkė, aš tiesiog norėjau atsiprašyti kolegų. Norėčiau dėl Kinijos pasakyti.